išgirstas. Ačiū už tai, kad man padedate kovoti už šį dosiją. Ačiū. Labai ačiū. Tuo ir baigiame diskusiją šiuo klausimu, na, o balsavimas vyks rytoj 12 val. Dabar galime pereiti prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Tai yra Mulder pranešimas prekyba sprogmenų pirmtakais ir jų naudojimas. Norėčiau paprašyti pranešėjo pasisakyti. Prašom, ponas Mulder. De commissie, het voorstel van de commissie over dit onderwerp kwam reeds geruime tijd. Ačiū. Komisijos projektas buvo pateiktas dar prieš Norvegijos įvykius. Tačiau Norvegijos tragedija mums dar kartą, mums dar kartą priminė, kad būtina spręsti šias problemas bendrijos lygmenių. Kalbam apie priekybą tokiomis medžiagomis, iš kurių galima pasigaminti sprogmenis. Taisyklės turi būti griežtesnės, mes turime užkirsti kelią bet kokiai rizikai. Todėl labai gerai, kad komisija pateikė reglamentą, o ne direktyvą. Manome, kad valstybės narės turi pris... įsipareigoti vykdyti šias taisyklės kuo platesniu mastu. Yra numatyta išimtis, dėl jo susitarė komisija ir uh, ir, ir parlamentas, tačiau taryba tam dar nepritarė. Yra viena šalis, kuri turi tam tikrą licencijavimo sistemą ir parlamentas būtų pritaręs tokiai išimčiai. Mes sutinkame ir su tuo kompromisu, pagal kurį vertinimas turėtų vykti po penkių metų ir turėtų paaiškėti, kuri sistema yra veiksmingesnė ir tada veiksmingesnė sistema būtų pasirinkta visai ES. Sprendimai dabar turės būti priimti dėl tam tikrų medžiagų, kurios tam tikromis koncentracijomis galėtų būti parduodamos tik tai e, gavus leidimą. Yra dar du tokie neaiškių, neaiškus atvejai ir tie neaiškus atvejai taip pat būtų registruojami. Taip pat kiekvienoje šalyje turėtų būti įsteigta institucija, kuri užsimtų tokią registraciją. Ir Tokiu būdu atitinkama valstybė narėjos institucijos bei ES galėtų sureaguoti į tokius veiksmus, į tokį pirkimą ar pardavimą. Na, manau, kad reglamentas tikrai labai stipriai pagerins padėtį, mes galėsime būti budrus visą laiką. Labai gerai, kad reglamente yra numatyta ir plataus masto konsultacijos su ekspertais tais atvejais, kai reikia pakeisti priedę pateiktą sąrašą, medžiagų sąrašą. Parlamentas čia padarė nemažai nuolaidų ir tais atvejais, kai reikia įtraukti į sąrašą naujų medžiagų arba kai medžiagas reikia išbraukti, tai turėtų būti daroma teisėkuros procedūros metu. Parlamentas būtų tam įlai daręs deleguotais teisės aktais, bet ne visuomet mums pavyksta pasiekti to, ko mes norime. Taigi šiuo atveju buvo patvirtinta tarybos pozicija. Po konsultacijų galėtų būti kuriami deleguotieji teisės aktai, kuriems pritarti turėtų taryba ar ir parlamentas. Žinoma, tai būtų galima tikėtis ir nepritarimo. Labai daug buvo kalbėta apie amonio nitratą. Mes sutinkame su tuo, kad ši medžiaga įtraukiama, įtraukta pagal REACH direktyvą, bet manome kita vertus, kad vertinant direktyvą ir toliau svarstant šį reglamentą, būtų prasminga pagalvoti apie šios medžiagos įtraukimą į priedus. Visą procedūrą turėtų kontroliuoti kiekviena valstybė narė Taip pat yra numatytos baudos už reglamento pažeidimus, kurių e, įgyvendinimą, kurių surinkimą taip pat kontroliuotų valstybės narės. Tikimės, kad reglamentas yra žingsnis užkertant kelią nusikaltimams bei teroro aktams ES. Dėkojame pranešėjai, sako pirmininkas, toliau kalbės komisarė Reding. That... Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad mes visi kuo puikiausiai žinome, kokią grėsmę visuomenės saugumui kelia teroristai. Tikriausiai neturėčiau priminti, kiek žmonių žuvo atakose, išpoliuose per pastaruosius metus. Tai yra toks fenomenas, su kuriuo reikia kovoti iš įvairių pusių. Na ir šiandien kalbame apie vieną aspektą. Kaip apsunkinti gyvenimą ekstremistams, kaip jiems apsunkinti gal, galimybės gauti medžiagų, iš kurių jie galėtų gaminti sprogmenis. Komisija patvirtino savo komunikatą prieš trejus metus. Mes norėjome harmonizuotų taisyklių dėl tam tikrų pirmtakų e, pardavimo, norint užkirsti kelią neteisėtai sprogmenų gamybai mes e, siūlome taisyklės dėl to, kaip e, turėtų būti reglamentuojama priekyba sprogmen, sprogmenų pirmtakais. Mes norime harmonizuoto požiūrio europinių lygmenių ir sukurti vienodas taisyklės priekybininkams. Ačiū pranešėjai Mulder, ačiū Vengrijai, Danijai, Kiprui, Lenkijai už puikų bendradarbiavimą šioje srityje. Komisija sveikina susitarimą, kurį pasiekė institucijos teisės aktų kūrėjos. Na ir bendras susitarimas tikrai e, duos naudos visai ES. Vis dėlto dar yra vienas e, institucinis klausimas, dėl kurio vis dar nesutarėme. Tai yra deleguoti aktai. Na ir čia norėčiau pateikti štai kokią deklaraciją, pareiškimą komisijos vardu. Komisija priema domen susitarimą, kuris buvo pasiektas tarp teisės aktų kuriejų pagal vieną straipsnį. Pas, pasižymėjome, kad yra vienbalsiškumas taryboje, tačiau 290 straipsnį reikėtų interpretuoti taip, kad komisija savarankiškai teikia pasiūlymą dėl deleguotų aktų. Tarp institucinis susitarimas turėtų būti atspindėtas komisijos pasiūlyme Taip pat e, preambulėje reikėtų paaiškinti principą. Komisija apgailestauja, kad šiuo metu principo yra nesilaikoma ir tikimės, kad šis atvejs nebus precedentinis. Vis dėlto aš tikiuosi, kad rytoj bus balsuojama už ir tokiu būdu taryba galės formaliai pasitvirtinti šį teisės aktą iki metų pabaigos. Komisija taip pat yra pasirengusi padaryti tai, kas nuo jos priklauso, o būtent paskelbti gairias dar prieš naujų taisyklių taikymą. Tai reiškia prabėgus 18 mėnesių po reglamento įsigaliojimo. Ačiū. Visarin. Dėkojame. Toliau. Toliau kalbės ponia Koracija Bilti. po 2011 metų vasaros mes visi buvome šokiruoti įvykių Norvegijoje, kuomet Venezuela susirinkęs jaunimas buvo masiškai išžudytas ir po to, kai Osle buvo surinkti sprogdinimai. Viena iš priežasčių, kodėl šių sprogimų sumanytas galėjo įvykdyti savo planus, buvo galimybė jam namuose sukaupti nemažai cheminių medžiagų, iš kurių jis gaminosi sprogmenis. Ir aš tikiuosi, kad ES valstybės narės ir tikiuosi rytoj parlamentas pritars komisijos parengtai e, ponios Reding dėka e, parengtam pasiūlymui ir patvirtins taisyklės, kuriamis bus užkirstas kelias ateitie pasikartoti tokiems baisiams įvykiams. Nusikalstamumas ir terorizmas nepripažįsta sienų, tuo tarpu mūsų valstybėse galiojančios taisyklės labai skiriasi. Todėl mes privalome bent jau didžioje dalyje valstybių narių nustatyti Atitinkamas taisyklės, pagal kurias būtų galima įsigyti eh, tiek specializuotose parduotuvėse, tiek mažmės prekybos centruose šias sprogstamasias medžiagas arba jų pirmtakus, kurios naudodamėsi asmenys galėtų pasigaminti sprogmenų namuose. Turime užtikrinti šio teisės akto atsekamumą. Tai reiškia, kad verslo įmonės privalo pranešti apie atvejus, kuomet atitinkamos medžiagos būtų įsigijamos didesniu mastu. Taip pat reikia užtikrinti duomenų apsaugą juos perdodant, bei valstybės narės turi nustatyti, kokias bausmės taikyti už taisyklių nesilaikymą. Tai būtų pirmasis žingsnis, pana pirmininkė, po trijų metų komisija turės pateikti vertinimą, ar reikia žengti tolesnius žingsnius, toliau harmonizuoti galiojančias taisyklės ir teisės aktus, jei paaiškėtų, kad mūsų dabar tvirtinamos taisyklės nėra pakankamos siekiant užtikrinti piliečių saugumą. Mes turime užtikrinti būtinę pusiausvyrą tarp saugos ir saugumo. Ir neapsunkinti įmonių, ūkininkų, viešbučių, kuriuose veikia baseinai, kurios būtina uh, valyti, naudojant cheminės medžiagas papildomą biurokratinę naštą, numatant prievalę teikti informaciją. Aš palankiai vertinu LP frakcijos šešėnės pranešėjos nuomonę, kuri e, dėja e, šiuo metu turi dalyvauti kitame svarbiame posėdėje nusikalstamumo tema, tačiau noriu pasakyti, kad e, man labai patiko bendradarbiavimas su pranešėju ir tikimės kad LP frakcija, kuri pademonstravo lankstumą, pritars kitų frakcijų pozicijai dėl labai svarbaus teisės aktos siekiant užkirsti kelią nusikalstamumui, terorizmui ir užtikrinti bei pagerinti mūsų vaikų saugumą Europą. Ačiū pirmininkė. Pone Gomes, teikiamas žodis. Ačiū. Norėčiau pasveikinti pranešėją už atkaklumą už pastangas, už viską, ką padarė rengindamas šį pranešimą ir gerindamas europiečių saugumą. Dabar galėsime apriboti medžiagų, iš kurių galime padaryti sprogmenis priekybą. O būtent tokie sprogmenys dažnai naudojami teroristų Nežinau, kodėl valstybėms narėms reikėjo tiek daug laiko kompromisui parengti. Atsižvelgiant į komisijos pasiūlymą ir į dėrybas su parlamentu. Pernai įvyko baisus teroro aktas Norvegijoje, kai buvo pasinaudota savadarbiais sprogmenimis taryba į šį signalą vis dėlto nesureagavo pakankamai rimtai, ir toliau buvo daugiausia remiamasi tuo argumentu, kad reikia saugoti įmonių interesus. Vokietija nenori atsisakyti savo senosios sistemos ir naudoti naujosios leidimų sistemos. Sako, kad dabartinė Vokietijos regist medžiagų registravimo sistema puikiai pasiteisino. Parlamentas nori aiškiai pasakyti, kad saugumas, piliečių saugumas yra visiškas prioritetas jeigu mes bendradarbiausime, trukdysime teroristams. Todėl labai svarbu, kad reglamentas būtų įgyvendintas kuo greičiau, kad kiekviena valstybė narė galėtų kontroliuoti ir prižiūrėti, kaip įgyvendinamos naujos taisyklės. Taip pat pagal šį pranešimą bus galima teisėtai su leidimais ir toliau naudoti tas medžiagas. Reglamento tikslas yra neleisti tokių medžiagų įsigyti potencialiems teroristams, kurie gali jas panaudoti sprogmenų gamybai terorizmo sumetimais. Mes norime pasirūpinti tuo, kad bet kokią pirkimo ar pardavimo procedūrą būtų galima lengvai atsekti, kad niekada nepasikartotų 2011 m. Norvegijos tragedija. Dėkuoju. Ponas Albrecht. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ir pranešėjai už puikų nuveiktą darbą. Manau, kad šio darbo aišku, kurioje vietoje reikia pradėti kovą su terorizmu. Nereikia knistis po kiekvieno žmogaus asmeninį gyvenimą, o daryti taip, kaip yra daroma šiame pranešime. Reikia pirmiausia nustatyti, kur yra rizika kuriuose vietose yra daugiausia rizikos atsirasti terorizmui ar nusikalstamai veikai. Pavyzdžiui, ten, kai kalbam apie ginklus, apie sprogmenis, apie chemikalus ir panašiai. Būtent čia reikia pradėti mūsų darbą. Ir reikia aiškiai pasakyti, kad tikrai ne kiekvienam ir ne kiekvienu momentu reikia suteikti galimybę naudotis cheminėmis medžiagomis, kurios gali būti panaudotos bombų sprogmenų gamybai. Labai nesunkiai galime apriboti žmonių galimybę prieiti prie tokių medžiagų, galų gale tokių medžiagų pirkimą, pardavimą galima, galima labai lengvai užfiksuoti ir registruoti. Asmo, kuris įsigyja tokių medžiagų, turėtų turėti teisę pasakyti, man jų reikia todėl, kad aš jas naudosiu ten ir ten ir aš sutinku užsiregistruoti šie, šiuo tikslu. Žinoma, yra tam tikrų grupių, kaip sakė ponia Koraca Bild, kurioms nereikėtų nuolatos kelti kliučių, sudaryti sunkumų, įsigyti nedidelius tam tikrų medžiagų kiekius, kurių reikia jų kažkokiai veiklai vykdyti. Bet to ne kiekvienas pateks į reglamento atitinkamą veikimo sritį, tačiau Yra visiškai teisinga laikytis principo įvesti registravimo sistemą tokioms medžiagoms, rinkti duomenys, žinoma, laikantis duomenų apsaugos nuostatų. Ir čia norėčiau padėkoti ponui Mulderui, kad jis atsižvelgė į mūsų atitinkamą pakeitimą susijusi su duomenų apsauga tokiuose dokumentuose. Taigi, man atrodo, kad šis kelias, kuriuo mes einame, yra teisingas, nes mes pradedame darbą ten, kur kyla rizika Man atrodo, kad reikia pirmiausia sumažinti galimybės tiems, kurie gali įvykdyti teroristinį aktą ar kurie nori įvykdyti kažkokį nusikaltimą. Taigi jų, jų veiksmų laisvės apribojimas yra labai svarbus dalykas. Manau, kad reikia būtent čia ir pradėti, o ne pradėti visus kontroliuoti. Manau, kad tai yra vienas iš labai teisingų pavyzdžių ir žalieji remia šias priemonės, šį teisės aktą, labai džiaugiamės, kad galų gale dėrybos dėl jo buvo baigtos ir bus galima balsuoti. Ačiū. Dėkojame už pasisakymą, sako pirmininkas, toliau kalbės ponia Flašikova Benova. Veľmi pekný pán predsedajúci, pani komisárka, kolegyne a kolegovia. Komisia prijala akčný... Dėkoju, komisárė. Komisija pateikė veiksmų planą, kaip galima būtų išvengti tokių medžiagų patekimo į netinkamas rankas. Mes taip pat esame pateikę sąrašą medžiagų, kurios gali būti naudojamos gaminant sprogmenis ir atliekant teroro aktus. Kai kurios valstybės narės jau turi įsivedę atitinkamus įstatymus susijusius su tokių medžiagų patekimu į rinką ir jų naudojimu. Tačiau šių valst... visose valstybėse narėse esantys įstatymai labai skirtingi. Todėl mums reikia suderinti taisyklės, neapribojant laisvo judėjimo, kaip tik priešingai laisvas judėjimas būtų supaprastintas. Komisija turėtų pasirūpinti tuo, kad medžiagos galinčios tapti sprogmenų sudėdamosiomis dalimis nebūtų prieinamos kiekvienam ir visiems. Tai galėtų sumažinti terorizmo atakų pavojų. Tačiau bet kuriuo atveju reikėtų labai atidžiai žiūrėti, ar asmens privačios, asmeninės erdvės laisvė nėra pažeidžiama. Mes turime turėti galimybę greitai sureaguoti į situaciją, todėl apsikeitimas informacija vykstantis tarp pardavėjo ir gamintojo yra labai svarbus aspektas. Aš manau, kad įvedus tokius pakeitimus į šį reglamentą jis būtų dar geresnis. Pirmininkas, dabar procedūra prašau žodžių. Du kolegos nori pasisakyti. Pirmoji ponia Vasesku. Foarte mult, domnule președinte, este foarte important să menținem. Ačiū, pirmininkė. Labai svarbu, kad mes užtikrintumėm griežtą tokių medžiagų kontrolę, kurios gali būti panaudotos sprogmenų gaminimui. To būtų suinteresuoti mūsų piliečiai. Tokios savadarbės bombos dažnai yra pats mėgstamiausias teroristų ginklas. Uh, Neseniai vyko išpolis Osle ir ten buvo naudojami sprogmenis, kurių gamybai buvo panaudotas amonis. Dėl to mes turime būti atsargus. Įmonės, kurios parduoda tokias medžiagas, turėtų jas parduoti tik turėdamos leidimus, Na, o valstybės narės negalėtų toleruoti, kad medžiagos būtų parduodamos be leidimų, be licenzijų. Taip pat tokie leidimai turėtų būti nuolat patikrinami. Labai svarbu užkirsti kelią įtartinoms transakcijomis, norint išvengti panašių išpolių. Ponas Brons, ačiū. Pateiksiu neįprastą pavyzdį. Kalbame apie tikrą problemą, kurią turime spręsti tarptautiniu lygmeniu, nebūtinai tik europiniu lygmeniu. Dabar kalbame apie teisės akto e, išleidimą, kuris neleistų žmonėms kažko įsigyti. Na ir tokiu būdu tikimasi užkirsti kelią, kad teroristai nebekaups sprogmenų arba medžiagų, Aš prisimenu, kai pirmą kartą vyko diskusijos Libė komitete galbūt prieš metus ar dar seniau. Na ir aišku, mes nežinome, kada bus primtas teisės aktas ir kada įsigalios. Man atrodo, kad būtų geriau, jeigu mes tarptautinių lygmenių susitartumėm dėl savanoriško praktikos kodekso ir tuomet turėtumėm padrasinti visas šalis, taip pat ir ES valstybės narės, nedelsint priimti įstatymus. Uh, Jungtinėje karalystėje esant reikalų įstatymą galima primti ir per vieną parą, 24 valandas. Procedūros Europos parlamente yra tokios ilgos, kad panašu, kad teroristai prisikaups sprogmenų dar prieš, prieš primant tokį teisės aktą. Ačiū. Um, Šio pranešimu bandoma apriboti asmenis e, siekiančius įsigyti didesnį kiekį medžiagų, kurios būtų naudojamos teisėtais tikslais. Junktinėje karalystėje dėja esama nemažai gražios patirties e, naudojant namų sąlygomis pasigamintas bombas įvairiems išpoliams ir e, jungtinėje karalystė daugelį metų nesugebėjo e, reglamentuoti tokių medžiagų naudojimo bei pardavimo. Dabar siūloma patvirtinti šias taisyklės prisidengiant kova su terorizmu. Aš ir kolegos iš Juki partijos balsuos prieš šį reglamento tekstą. Ačiū dabar steiksime žodį komisijos vicepirmininkai, poniai Reding. Trumpai pirmininkė, kadangi visi Europos parlamente pakankamai jautriai vertina šio reglamento naudą užkartant kelią teroristams ir galimybės įsigyti sprokstamasias medžiagas bei trikdyti mūsų visuomenės gyvenimą. Taip pat šio reglamentu bus pagerinamas visuomenės saugumas, nustatomas bendras taisyklės viso ES, kuriamis galės vadovautis taip pat ir šių medžiagų tiekėjai. Komisija tęs savo darbus ir kitose sritise siekiant kovoti su terorizmo keliamomis grėsmėmis. Vieną pavyzdį pateiksiu, norėdama paaiškinti, ką turiu omenyje. Pavyzdžiui, neturtuminėje kova su uh, radikalų E, tinklais ir įvairiomis organizacijomis, siekiant įtraukti e, kitus asmenys į teroristinių tinklų veiklą. Tai yra tik vienas pavyzdys, e, įrodantis, kad turime šios klausimus vertinti labai rimtai ir vertinti įvairiais požiūriais. Ačiū, sako pirmininkas, prašiau Mülderį Ar neprieštarausite, jei dar ponui Vaigeliui suteiksiu žodį, nepasant to, kad jis vėlai užsiregistravo kalbėti, o po to dar jums leisiu apibendrinti. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū už tai, kad mane pastebėjote, nepasant to, kad pakankamai vėlai pakėliau savo ranką, vertinu komisijos iniciatyvą teigiamai. Manau, turėtume kalbėti apie šią grėsmę susijusią su tuo, kad vis daugiau ekstremistų turi galimybę įgyvendinti savo užmačius, nepaisant to, ponė komisijos narė, manau būtų protinga šį požiūrį įtraukti ir kitas e, sritis susijusias netiesiogiai su terorizmu, tačiau apskritai su saugumu arba polinkiu į smurtą. Būtent e, taikant atitinkamas taisyklės ir įprastiniams ginklams įsigyti, nes atskiri asmenys gali įsigyti šaunamųjų ginklų ir nusikosmo apimtis pasaulyje didėja. Man akivaizdu, kad tai susiję su galimybė lengvai įsigyti šaunamųjų ginklų. Manau, kad turėtume apie tai taip pat pagalvoti, imtis atinkamų žingsnių. Ačiū. Labai ačiū, žodis teikiamas pranešėjui. Noriu visiems padėkoti dalyvausiam šioje diskusijoje ir naudodamasis progą noriu taip pat padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir pranešėjams. Man buvo malonu su jais bendradarbiauti, nes visi įnešė savo indėlį į šias galtinės išvadas, pasižymėjau komisijos atstovės suteikta informacija šis klausimas ir toliau išlieka pakankamai sudėtingas, reikia atitinkamų e, nuolaidų siekiant susitarti. Aš manau, kad dabar siūlomas e, tekstas tikrai nesukurtų jokio precedento. Čia kalbama tik apie pastangas konsultuoti su ekspertais, todėl nereikėtų vadovautis komisijos interpretacija, nes rytoj balsuojant dėl šio teisės akto projekto Aš tikrai, tikrai nebus užtikrintas šimtaprocentinis visų piliečių saugumas, tačiau bus žengtas žingsnis tinkama linkme, užkirtant kelią įvairiems išpoliams. Pirinkas, ačiū pranešėjui. Baigime diskusiją šio darbo atvarkės klausimu. Balsuosime rytoj 12 valandą. Dabar prasidės.